Good morning. Labas rytas, ponės ir ponai. Norėčiau Jums pristatyti mūsų seminarą nacionalinės atsinaujinančių energijos šaltinių strategijos, energijos vartojimo efektyvumas, pastatų renovacija ir pasigamintos elektros energijos vartojimas. Noriu priminti Jums svarbų darbą, kurį mūsų e, komitetas neseniai yra atlikęs, skatindamas atsinaujinančią energetiką. Parlamentas kalba apie mažiausiai 35 procentus energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir e, stiprina saugų vartojimą kaip teisę. Komitet taip pat apsis, komitetas taip pat apsisprendė dėl e, energijos vartojimo veiksmingumo ir nustato privalomus ES tikslus e, siekiant 35 procentų patobulinimo. E, akcentuosiu, kad tai ne nacionaliniai tikslai. Na ir vakar mes balsavome čia komitete kad nacionalinės e, renovacijų strategijos taip pat numatytų e, pastatų parko dekarbonizavimą. Seminare mes čia šiandien kalbėsime apie energijos vartojimo efektyvumą, pastatų renovaciją ir pasigamintos elektros energijos vartojimą. Noriu Jūs informuoti, kad turime valandą ir 30 minučių kol atvyks mūsų komiteto vadovas. Iš viso turime penkis ekspertus ir jų išklausę surenksime klausimų ir atsakymų sesiją. Prelegentų pristatymai bus paskelbti mūsų komiteto internetinėme puslapyje, taip pat ir rezumė tų pristatymų. Mes ekspertams e, duodame daugiausia po 8 minutės pasisakymams ir labai norėčiau, kad jie laikytųsi to skirto laiko, kad e, galima būtų sutilpti į mūsų tvarkaraštį. Dolf Gylen bus pirmasis mūsų prelegentas, kuris kalbės apie valstybių narių pažangiausią praktiką siekiant atsinaujinančios energetikos ir energijos veiksmingo vartojimo tikslų. Jis e, nuo 2011 vadovauja Airina energetikos centrui Bonoje. Jis taip pat e, yra konsultavęs valstybės narės, sudarant e, jų nacionalinius planus ir kuriant e, energetikos teisės sąrangą. Jis yra taip pat dirbęs e, Junktinių tautų pramonės vystimo organizacijoje UNIDO. Taigi, panas Gilin, jums žodis. Dėkui. Labas rytas, ponios ir ponai. Man labai malonu lankytis jūsų komitete šiandien rytą. Aš e, tikriausiai pristatysiu platesnį kontekstą. E, vėliau pado temą papildys kiti kalbėtojai. E, kalbėsiu apie sinergijas tarp atsinaujinančios energetikos ir energetikos taupimo pastatų sektoriuje, taip pat ir kitose sektoriuose, transporto konkrečiai Atsinaujinanti energetika ir elektros gamyba iš atsinaujinančių šaltinių gali pagerinti bendrai sistemų veiksmingumą, tuo pačiu metu e, galima sutaupyti energetikos ir tokiu būdu e, atsinaujantys šaltiniai gali užtikrinti e, didesnę pas siūlą, taip pat e, galima geriau e, daugiau sumažinti šiltnamą efektą sukeliančių dujų emisijų mm, ir pasiekti didesnį efektą. E, elektra karšti šilumą gaminančios pompos, saulės energija. Šilumos siurbliai, vėjo energija, yra labai e, geri šaltiniai ir 34 e, procentai tiek gali būti staupyta iki 30 metų e, pasitelkiant atsinaujančius šaltinius. E, politikos srityje infrastruktūra yra labai svarbi, pavyzdžiui, įkrovimo infrastruktūra elektromobiliams pastatų sektoriuje, e, reikia galvoti apie e, renovaciją pastatų, taip pat e, šildymo sistemas žiemos temperatūros ir apsirūpinimą energijos ištekliais savo reikmėms. Tai yra keletas pavyzdžių, kurie yra susijęs su sistemų optimizavimu. Jeigu pasižiūrėsime plačiau, 90 procentų emisijų sumažinimo, CO2 emisijų sumažinimas iki 50 metų numatytas ir to galima pasiekti naudojant atsinaujančius šaltinius. Matėte skaidrėje, kaip, e, kokios gali būti tendencijos atsinaujinančių e, šaltinių dalis turėtų pakilti iki 65 procentų pirminės energijos. E, matote žalę, e, žalius tulpelius. Reikia kasmet 1,4 procentiniais punktais didinti tokių šaltinių naudojimą. Ir tokiu būdu būtų e, galima užtikrinti efektyvumą 2,5-2,6 procentai tiek reikėtų sutaupyti energijos per metus, kad mes galėtume pasiekti savo tikslų. Kaip matote, e, taupimo srityje taip pat reikia e, dirbti kur kas aktyviau. Pirmadienį mes paskelbėme tyrimą apie sinaujančios energetikos e, galimybės ateitį Europos Sąjungoje ir kalbam apie tai, kad reikia užtikrinti kaip galima didesnį, platesnį naudojimą e, tokių atsinaujančių šaltinių ir mes pritarė parlamento e, mintims, kalbame apie 34 procentus. E, 34 procentai mano minėti, kaip juos pasiekti yra keletas galimybių. E, galima e, pasirinkti modelius, kurie leistų e, daug sutaupyti vidutiniškai ir taip pat papildomos sąnaudos gali atsirasti. Aš minėjau keletą sričių, elektromobilius ir kitą. Ir taip pat matote kitus elementus, kurie pilkai pažymėti. 30 e, procentų intensyvumo e, energetikos naudojimo sumažinimas. Mes atlikote, atlikome paskaičiavimus. E, kiti tyrimai rodo, kad galima 35 procentai sutaupyti energetikos uh, ir jeigu bus sumažintas e, naudojimas 65 procentais, tai užsitikrinsime 34 procentų atsinaujančių šaltinių naudojimą. Ir reikia ieškoti sinergijų tarptų dviejų tikslų. Mes taip pat atlikome išsame analizę, e, žiūrėdami į didelės šalis. Pernai buvo paskelbti duomenys Vienas iš pavyzdžių, viena iš šalių, kurią žemė yra Vokietija, šalių lygmenių duomenys rodo, kad yra nemažai pozityvių sinergijų tarp atsinaunančių šaltinių naudojimo ir energetikos taupimo. Kuo didesnis veiksmingumas, tuo e, daugiau atsinaujančios energijos būtų galima panaudoti. E, veiksmingumas taupimas leidžia didinti atsinaujančių šaltinių dalį, bet taip pat e, yra ir atvirkštinis procesas, kurį matote šiame grafike. Globaliai e, pagal mūsų išvadas maždaug ketvirtis sutaupimo potencialo yra susijęs su platesniu atsinaujinančių šaltinių naudojimu E, pirmiausia elektrifikuojant transporto sektorių, naudojant atsinaudančius šaltinius e, šiame sektoriuje yra ten didžiulis potencialas. Galima pasakyti, kad atsiranda daug galimybių pasitelkti atsinaudančius šaltinius naudojant energijai Ir tokiu būdu galima užsitikrinti šimtaprocentinį veiksmingumą gaminant elektrą. Ir jeigu tai būtų derinama su plačiu panaudojimu tokios energijos, pavyzdžiui, elektromobiliams, e, tai būtų e, naudinga efektyvumo požiūriu. Ta pati galima pasakyti apie saulės e, energiją, vėją, vandens. Jeigu kalbėsime apie bio E, ar geoterminę energiją e, tendencijos būtų šiek tiek kitokios. Tiek trumpai e, norėjau pakalbėti pristatymas temą ir manau, kad kiti kalbėtojai pristatys daugiau techninių detalių. Labai ačiū ponė Gylenai, kad laikėtės ir jums skirto laiko limito. Dabar man tenka garbė pristatyti antrąjį kalbėtoją, ponę Kristianę Eger. Ji kalbės apie valstybių narių nacionalinės energijos veiksmingumo strategijų matavimus. Pane Eger yra Ober Österreich Energie iš Parferband e, direktoriaus pavaduotoja. Tai yra energijos agentūra Užnėjo Austrijoje ir Cleantech Cluster Energy vadybininkė. Tai yra verslo tinklas, kurį sudaro 140 bendrovių dirbančių sanašios energijos, energijos veiksmingumo srityje. Pone Kristijan ir e, Federin, Europos regioninio energijos ir aplinkos agentūrų tinklo vicepirmininkė, yra pasaulio tvarių, tvarios energijos dienų konferencijos direktorė. Tai yra vienas svarbiausių metinių Europos konferencijų skirtų energijos veiksmingumų ir atsinaujančių šaltinių klausimams. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Informacija, kurią pateiksiu, yra iš didelio Europinės, Europos projekto, bet pirmiausia norėjau vieną puslapį parodyti apie mano regioną, nes manau, kad mūsų pažanga perinant prie kitokios energijos yra geras pavyzdys, kaip e, veiksmingai panaudoti energiją ir naudoti atsinaujančius šaltinius. Na, ekranas netrodo labai gerai, bet čia matome e, e, energetinės transformacijos pažanga Austrijoje. Kaip matote, pavadinimas sako energijos veiksmingumas ir atsinaujantys šaltiniai. Tai yra laiminti komanda. Kaip matome, Atsinaujantys šaltiniai užtikrina trečdalį e, visos energijos, o mūsų regionas yra labai industrializuotas e, regionas. Apie pusę atsinaujinčių šaltinių yra švari biomasė, ne hidroenergija, kaip galėjote manyti. Tai yra kita dalis, kurią sudaro taip pat e, vėjas ir saulės energija. Antrame grafike matome šiltame dujų emisijų mažinimą per pastarosius dešimt metų. Taigi nuo 2005 metų iki 2015 metų sumažiname šiltnamio dujų išmetimą iš pastatų sektoriaus 43 procentais, būtent dėl griežto energijos taupimo ir atsinaujančių šaltinių dėgymo derinio. Nes tik tokiu būdu tik tai atsinaujančių šaltiniai gali būti ekonomiški ir tai atitinka, ką sakėte jūs anksčiau. Jeigu kalbėsime apie dekarbonizavimą iki pat galo, tai viskas tampa akivaizdu. Jeigu kalbėsime apie tik tai energijos e, šaltinių dalis, tai pradėsime kalbėti apie tai, kiek tai kainuoja. Bet jeigu kalbėsime apie 100 procentų, tuomet energijos veiksmingumą ir atsinaujinančių šaltinių derinys tampa akivaizdus. Na, ką aš norėčiau parodyti toliau politikos analizės rezultatai. Energijos veiksmingumo stebėsinos projektas, kurį finansuoja ES, Mes išanalizavome energijos veiksmingumo politikos pažangą valstybės narėse. Tai buvo ekspertų apklausos, mes apklausėme 1100 energijos ekspertų iš visų valstybių narių, prašanč, pra, prašydami įvertinti jų realų, realią pažangą jų šalise. Tai nėra šalių palyginimo analizė, bet tai, ką sako konkretūs žmonės, ką jie mato savo šalise E, kas, e, kokie rezultatai yra iš tos politikos, kuri patvirtinta čia ir šiame parlamente apie. Pateiksiu vieną tokį vaizdą. Mes reitingavome šalis pagal pažangos rodiklius. Nekomentuosiu atskirų šalių, bet mėlyna dalis yra 15 metais ir žalia dalis yra 12 metais. Pa, pa, pa, pa, parodyta pažanga. Matome, kad yra pakilimų ir nuosmukų energijos politikoje. Visą tai lengvai paaiškinama kiekvienos šalies atžvilgių, keičiasi vyriausybės, vykdoma taupimo politika ir taip toliau. Bet apskritai šių pakilimų ir nuosmukių mastas šiek tiek gazdina, sakyčiau. Taigi atidžiai vertinome, kokios yra priežastis ir nustatėme, kad yra šalių, kurios patyrė ir politinių pokyčių, kairiųjų, dešiniųjų, dešiniųjų, socialdemokratų, žaliųjų, konservatorių pasikeitimai. Bet daugiau mažiau siekių tvirtintų politikoje e, tikslai išliko panašus. Dėl to, kad buvo rastas patenkinamas atsakymas, kodėl e, tokia politika yra prasminga, kad tai reikia daryti ne dėl to, kad Bruselis mus liepia tai daryti, tai mes vadiname pozityviu naratyvu, o svarbiausia ir pozityviausia yra tai, kad tas naratyvas skiriasi įvairiose šalise. Kai kuriuose kalbame apie saugumą, nepriklausomumą, inovacijas, e, socialinę sveikatos naudą, pramonės konkurencingumą, klimato kaitą ir taip toliau. Geras naratyvas yra pagristas gerais skaičiais visų pirma. Ir visi politikai ir ekspertai turi daugiau dėmesio skirti tokiems naratyvams. Toliau dar ką duoda ekspertų apklausos rezultatai. E, energijos veiksmingumo politika reitinguojama pagal jos efektyvumą. Ir mes klausime, ar tokia ir tokia priemonė veikia jūsų šalyje. Ir stebina tai, kad yra priemonių, kurios veikia beveik visose valstybės narėse. Tai yra energijos veiksmingumo reikalavimai pastatams, naujiems, atnaujintiems, e, taip pat energetinis sertifikavimas pastatų. Kokios tai priemonės? Tai yra ES reglamentuojamos ilgalaikės politikos rytis. <clears throat> Tie pakelimai ir nuosmukiai yra susiję su vyriausybių kitimo ten, vyriausybė skiria daugiau pinigų, skatina kažką daugiau. Bet geriausiai veikiančios politikos rytis yra tos, kurios kyla iš e, Europos e, reguliavimo. Vienas elementas, kuris e, buvo aiškiai pademonstruotas, yra tai, kad reikia daugiau verslo energijos veiksmingumo srityje. Čia nieko naujo, bet jeigu analizuosime giliau, klausdami, kodėl verslas plėtojasi geriau kai kuriuose valstybės narėse, o ne kitose, na, pamatėme, kad tose šalyse, kur yra ekonominiai pagrindai, kurie leidžia ypač MVI e, koncentruotis e, energijos veiksmingumo versle, kad tai yra jų esminis verslas, tai tuomet jos išnaudoja, ieško potencialo ir sistemingai dirba e, toje srityje. Kai kuriuose šalise energijos veiksmingo direktyvos septintas straipsnis leido tai pasiekti, kitose to nevyko. Ir jeigu žmonės ieško potencialo panaudojimo, tai atveria duris ir kitiems produktams ir paslaugoms. Ir paskutiniai rezultatai būtų iš mano regiono būtent kaip mes žvelgime energijos veiksmingumo arba tvarios energijos politikos e, panaudojimą. E, Pavadinimas šio ekrano yra meduolis, botagas ir būgneliai. Taigi reguliavimas, finansinė parama, informacija, mokymas ir informavimas, nes pokyčiai neprasideda piniginėje. Piniginės, aišku, prireiks anksčiau ir vėliau, bet pokyčiai pirmiausia prasideda galvoje. Ir Čia būtų mūsų politikos e, pavyzdys. Mes e, savo mažame regione surinkėme 10 tūkstančių energetinių pokalbių. Ir mes plėtojame naratyvą, kam reikia tai daryti. Ne tik dėl to, kad taupysi daugiau ar mažiau pinigų, tai yra svarbu, bet yra ir kitų naudingų dalykų. Taigi, išvados, ko nori ekspertai, jie nori ambicingų tikslų, politikos e, rinkinio, dokumentų ir reikia, kad ta politika būtų pagrista patikimumu ir to reikia, kad taptume lyderiai tvarios energijos srityje. Ačiū, ponė Eger, už šį pristatymą. Apie tai dar padiskutuosime šiek tiek vėliau. Dabar noriu pristatyti trečiąjį svečią, poną James Drinkwater. Nors aš mačiau, kad jis išgėrė šiek tiek vandens. Na, pavardė reikia, reiškia gerti vandenį. Jis kalbės apie tai, kaip e, nacionalinės ir regioninės strategijos gali pasitarnauti kaip labai veiksminga priemonė atnaujinant ES e, pastatų ūkį. Jis e, drauge bendradarbiauja Horizonto 2020 vienam iš svarbiausių projektų, kuris apjungia daugiau kaip 2000 suinteresuotųjų subjektų iš 13 Europos šalių ir padeda renkti ambicingus nacionalinius renovacijos planus ir strategijos. Jis taip pat E, dalyvauja kuriant e, vadinamai energijos vartojimo efektyvumo hipotekos projektą. Taigi žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, kaip minėjote, per pastarosius du metus mano organizacija koordinuoja didelės visų pastangas rengiant renovavimo strategijas. Surengėme apie šimtą renginių 14 valstybių narių, jų didžiuosiuose miestuose. Ir aš e, su jumis pastalinsiu informaciją apie keletą dalykų, kurių pasimokiau dirbdama šį darbą. Šios strategijos, kaip jūs žinote, yra labai svarbios įgyvendinant pastatų energetinio naudingumo direktyvą. Renovacijų iššūkis yra labai sudėtingas socialinis iššūkis. Labai dažnai užmirštame, kurdami strategiją žmonėms, kad jos turi būti tų žmonių priimamas jų širdimis. Taigi tai yra gyvas organizmas. E, jeigu e, išmetate į orą kažkokį akmenį, tai galite apskaičiuoti jo skridimo trajektoriją. Bet jeigu eina kalba apie paukščio išmetimą į orą, tai labai sunku iš anksto nuspėti, kokią trajektoriją jis toliau skris ir kur nusileis. Taigi viena iš svarbiausiai išmoktų pamokų yra tai, kad reikia mums išmokti valdyti labai žmogiškus, gyvus procesus. Pirmoji skaidrė aiškiai sako, kad pastatų energetinio naudingumo direktyva numato plačias viešasias konsultacijas, įgyvendinant ir kuriant renovacijos strategijas. Ir mes manome, kad čia reikia dirbti dar daugiau. Visų pirma, mums reikia tarp sektorinių suinteresuotųjų subjektų platformų, Ir mes pabandėme pamatuoti, kiek yra bendradarbiavimo tarp įvairių suinteresuotų subjektų grupių, kad galėtume prie darbo stalo susodinti visus reikiamus atstovus. Turiu pasakyti, kad toli gražu ne visi, kurie turėtų susėda prie to pačio stalo, galvodami apie tų strategijų įgyvendinimą. Mums reikia strategijų kurios e, ne tik tai galvotų apie e, statybos e, reikalas, bet taip pat apie tvarų strategijų įgyvendinimą. Ir tam reikia, kad įvairių sričių atstovai dirbtų drauge. Tai svarbus procesas, nes jo kokybė apspręs sprendimus ir tai, kaip mes galėsime uh, juos įgyvendinti. Kaip sakiau, iki šio projekto bankai, kokybės vertintojai, pastatų e, sertifikavimo ekspertai ir kiti niekada nebuvo susėdę prie to pačio stalo. Dabar jie tai daro, įgyvendami, kaip aš minėjau, energijos vartojimo efektyvumo hipotekos projektą. Kita mano mintis. Mūsų strategijose turime pereiti prie kolektyvinių ir integruotų poveikio e, mechanizmų. Juk tikriausiai, kai gyvenate kažkokį projektą, e, tai nesamdytumėte šimto darbuotojų ir ne, neprašydami iš jų ataskaitos apie tai, ką jie nuveikia. Mes turime apie 50 iki 100 svarbiausių iniciatyvų, E, kurių tikslas yra pašalinti kliūtis egzistuojančias atskirose šalyse. Tačiau paaiškėjo, kad labai tik tai nedidelė dalis tų, kurie šį darbą dirba, pateikė ataskaitas apie pasiektą pažangą, taigi labai sunku įvardinti pažangiausią praktiką ir didžiausią poveikį ir pamatėme, kad ta didžiulė komanda, didžiuliai ištekliai nebuvo pakankamai koordinuojami. Vadinasi, jie tarpusavėje nesiintegravo. Ir tai privedė mus e, prie minties, kad reikia atskirų iniciatyvų, kurios dirbtų klasteriuose ir pradėtų kelti savo kolektyvinius tikslus ir matuoti kolektyvinę pažangą. Nes kaip ir paukščio skrydis, jų veikla pareikalauja atskirų maršrutų. Taigi reikia pradėti matuoti pasiektą pažangą. Reikia sukurti tam tikrą žinių bagažą, mes turime tas žinias pradėti generuoti. Įsivaizduokime viet, kažkokią inžinerijos kompaniją, dirbančią atskirame mieste. Ir jai iškeliamas tam tikras uždavinys sumažinti energijos vartojimą. Žinoma, jie patys gali dirbti, bet jiems reikės atskirų specializuotų specialistų paramos ir vadinasi reikia užtikrinti, kad jų darbas bus tinkamai koordinuojamas. Dar keletas minčių. Kalbant apie tą energijos vartojimo efektyvumo hipoteką, Mes turime suprasti, kad kai kalbame apie konkrečius planus, siekiant, kad energetinis efektyvumas pastatuose artėtų prie nulio. Mums reikia taip pat užtikrinti klimato kaitos ribojimą iki 2 procentų. Ir tam turime pasinaudoti svarbiausiamis esamomis priemonėmis, tame tarpe ir vadinamaisiais e, pastatų renovavimo pasais. Turime užtikrinti, kad investuotojai pradėtų e, finansuoti renovaciją dar e, negalvojant apie pastato eksploatacijos pabaigą. Mums reikia taip pat kalbėti apie kaštų ir naudos analizę. Kalbame apie 90 e, ties taisyklę. Taigi, e, biurų pastate energijos kaštai e, turėtų siekti apie 1 procentą reikia galvoti, kiek jūs sutaupote iš renovavimo. Ir jeigu kalbate su įmonės vadovu, kodėl jam reikėtų patobulinti savo pastatus, jis turi taip pat prisiminti ne vien tik tai nuomos ir energetikos kaštus, bet taip pat ir tą naudą, kurią atneš šie dalykai jo darbuotojams projektų lygyje mes turime suvokti, kad turime investuoti į priemonės, kurios yra susijusios ir su tokiais dalykais kaip aplinkosauga, e, e, personalo apyvarta ir taip toliau. Aš e, pradžioje parodžiau jums paveikslėlį su e, žmogumi paleidžiančiu paukštį į orą, o noriu užbaigti paveikslėliu, e, kur pademonstruoti paukščiai skrendantys vieną kryptimį. Dėkui. Dėkui. Ačiū už tokią nuotrauką. Kai dirbo vienoje Amerikos bendrovėje, mums e, buvo, e, kažkas mums sakė, kad patinka laukinės antys, kol jos skrenda tvarkingai. E, E, dabar e, kalbės Peter Wouters, kuris kalbės apie energetikos taupimą ir atsinaunančių šaltinių integravimą pastatų sektorių. Jisai yra atsakingas už uh, vertinimą ir e, plėtrą Belgijos e, mokslinio tyrimų institute užsimančiame pastatais ir taip pat dirba tarptautinėme ventiliacijos ir energetinio dauningumo e, informacijos tinkle. Jis kalbės apie ir atsakingas už sistemų vertinimą statybos sektorioje. Prašom žodis jums. Norėčiau pristatyti tris išvadas ir jas paaiškinsiu. Pirmiausia, manau, kad e, politikos sprendimų prieimėjai, kurie atsakingi už teisės aktų perkelimą, turėtų galvoti apie tai, kad reikėtų e, kaip galima geriau atlikti deramą e, novatoriškų statybos metodų ir technologijų įgyvendinimą toliau skaitmenimas statybos sektorija, įskaitant pastatų informacijos modelius yra labai vertingas dalykas ir reikia e, geresnio pasirengimo e, statybose. Dar vienas dalykas - renovacijos politika, kuri reikalauja specialių veiksmų. E, mums aišku, kad koks svarbiausias iššūkis pirmiausia - užtikrinti, kad būtų kaip galima beveik pasyvių pastatų, kaip galima daugiau ir kokie yra iššūkiai tą užtikrint. Kitas dalykas e, patikimumas energetinio naudingumo sertifikatų ir dar vienas svarbus veiksnys e, poveikis aplinkai pastatų sektoriaus. Technologinis kontekstas. E, plėtojantis atsinaujinantiems šaltiniams matome naujų įdomių tendencijų. Uh, ir matome pažangos e, skaitmeninės statybos srityje, taip pat e, pastatų informacijos modeliavimo srityje ir žinome, kad atsinaunantis šaltiniai iki 50 metų užims vis svarbesnę dalį. Pirmas e, klausimas. Naujos medžiagos ir sistemos. Jeigu pažįsime į pastatą, matome, patobulinimų kartais nedidelių, kartais e, radikalių, e, pavyzdžiui, vakuminė stiklo paketai ir panašus dalykai. E, Jau kalbėsime apie oro kondicionavimą, yra daug naujų pasiekimų ar su šilumos siurbliai naujoviški dėgiami, taigi yra daug potencialo. Aš manau, kad mes taikydami naujas technologijas galime iš esmės sumažinti energetikos poreikį ir taip pat e, naujos technologijos leidžia geriau e, kontroliuoti klimatą pastatų viduje ir tai yra naudinga mūsų piliečiams. Kokie yra iššūkiai, pavyzdžiui, perkeliant energetinio naudingumo direktyvą? E, reikia sukurti gyvybingas sistemas, kad būtų galima atsižvelgti į naujasias technologijas pavyzdžiui, taikyti deramus skaičiavimo metodus ir jeigu nebus tokių sistemų, žmonės paprasčiausiai nenaudos naujovių. Gyvenamas vienas projektas, e, kuris vadinasi Qualic Check, kuris, e, bet daugelis valstybių narių dar nesinaudoja, negyvena to projekto. Ir E, jeigu mes nesukursime deramų sistemų priimti naujoves, tai jas paprasčiausiai blokuosime. Dar vienas dalykas, e, taip vadinamas skaitmenimas e, statybų sektoriaus ir pastatų informacijos modeliai, e, matote čia skraidyklę nepilotuojama, galima pasitelkti ir jas, e, siekiant geresnio modeliavimo, taip pat įvairia kitą veiklą, kad būtų galima sukurti geresnę sistemą. Manau, kad gyvendant, e, tai labai svarbu įgyvendant energetikos politiką ir uh, keletas iššūkių statybo sektoriuje. Norint užtikrinti beveik pasyvius e, pastatus, reikia e, spręsti vis e, kompleksiškesnės problemas, reikia įvairių konsultantų, architektų, taip pat reikia labai daug duomenų pačioje pradžioje. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad direktyvos metodologija ne nekurtų kliučių inovacijoms. E, reikia labai gerų e, vertinimo metodų. Ir e, taip pat matome, kad nepakankamai gerai yra atliekamos patikros ar įgyvendinamos direktyvos nuostatos. Kiekvienoje valstybė narėje tikslai yra panašus, kiekvienos valstybė narė turi savo metodus ir reikia numatyti supaprastinimo galimybę, nes kiekviena šalis pasirenka savo modelį. E, taip pat aš manau, kad atsiranda e, išmanių rodiklių ir mes turime galvoti, kaip jais pasinaudoti pastatų lygmenių, e, pastatų grupių lygmenių e, taip pat reikia galvoti, kaip spręsti atsinaujančių šaltinių geresnio panaudojimo problemą. E, taikant skaitmeninimo principus galima ir sustiprinant pastatų informacijos modeliavimą, būtų galima užsitikrinti kur kas geresnį efektą bet tam reikia e, sutelkti pastangas ir surinkti kaip galima patikimesnius duomenis. Taip pat reikia e, sukurti kur kas gyvybingesnę sistemą e, taisyklių, kurias reikėtų įgyvendinti. Ir tokiu būdu ta sistema leistų, būtų labiau pritaikyta dėkti inovacijas. E, labai svarbus ir bendras e, dizaino procesas. Ir skaitmenimas taip pat e, gali užtikrinti geresnę bendrą darbų kokybę ir leistų įvertinti poveikį aplinkai geriau. Ir tai iš esmės galėtų pakeisti egzistuojančią praktiką. Priežios institucijos turėtų galvoti, kaip integruoti skaitmenimo aspektą į statybų sektorių, o kalbant apie standartus, reikia galvoti, kaip optimizuoti standartus, kad būtų galima užtikrinti, jog maksimaliai būtų naudojama pastatų informacijos modeliavimo e, sistema. E, kalbant apie optimizavimą, reikia galvoti, kaip geriau panaudoti egzistuojančias technologijas, ieškant atsakymų uh, ateičiai, pavyzdžiui, Briuselėje reikia e, geriau izoliuoti pastatus, kad e, jie būtų sandarus, kaip galima sandaresnė. Jeigu galvosime apie 30-uosius metus, tikriausiai geras pasirinkimas būtų kondensaciniai e, katilai. Bet po 20 metų galbūt atsiras poreikis pakeisti katilus E, naujomis alternatyvomis. Ir labai svarbu galvoti apie ateitį ir sieti ją su naujosiomis technologijomis. Mes e, turėtume siekti, e, kad mūsų pastatai būtų atnaujinti, vartotų kaip galima mažiau energijos ir būtų kaip galima geriau izoliuoti. Bet ne visur taip yra, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, Belgijoje ar kitur yra uh, E, daug problemų, nes sienos nėra gerai izoliuotos, yra. Ir mes e, taip pat turėtume ieškoti nelik brangių išeičių. Dabar e, norėčiau e, grįžti ir dar kartą prie pradžios ir parodyti jums savo išvadas. Vairių požiūrių Europoje palengvinant individualų elektros var, e, gamybą. Šiuo metu jis yra Ekstremadūro energijos agent. E, jis taip pat yra Ispanijos e, šildymo ir vėsinimo profesionalų asociacijos. Na, kadangi turime vertimą, aš norėčiau kalbėti ispaniškai. Por la, por la Labai ačiū, kad pakvietėte mane E, man labai malonu pristatyti savo e, organizaciją ir e, pristatyti mūsų patirtį. Ir pirmiausia, kalbėsiu apie foto, fotovoltinę energetiką. Mes turime pasakyti, kad pietričiuose yra mano regionas ir mes e, labai didelį e, procentą e, užsitikriname energetikos iš saulės ir vandens šaltinių. Ir taip pat noriu pakalbėti apie tai, kaip tokia energija naudojama pastatuose. Galbūt jūs nežinote visų duomenų, bet noriu pasakyti, kad fotovoltinė energija e, naudojama vis plačiau ir kad sąnaudos e, sumažėja e, labai smarkiai. Labai paprasta yra įdėkti sistemas, nereikia labai daug kažkokių ypatingų žinių, norint prijungti e, tą sistemas ir e, labai e, daug e, tokios energijos naudojama savoms reikmėms. Ir taip pat tai nesukelia neigiamo poveikio aplinkai. Ir galima pasakyti, kad mes tokiu būdu išsprendėme aplinkos, poveikio aplinkai problemą. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, ši, atsinaujinantis energijos e, šaltiniai prisideda prie CO2 emisijų mažnymo. Fotovoltinė energija tikriausiai labiau labiausiai e, paplitusi yra energijos rūšis, kuri gaminama savo reikmėms ir galima užtikrinti, kad 80 procentų e, namūkių, kurie patys apsirūpina energiją, galėtų naudoti tokią energiją. Matote žemėlapį, e, kuris rodo, kaip yra dėgiami ES fotovoltiniai renginiai e, gaminti energijai savo reikmėms. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai žemi rodikliai ir kitose šiaurės šalyse, bet matote tam tikrus duomenys Danijoje ir Anglijoje netgi e, daug, dvigubai daugiau negu Ispanija naudoja tokių įrenginių ir tos e, valstybės plėtoja šias energijos rūšis. E, Ispanijoje atskiri regionai taiko savo politiką. Mano regionas, pavyzdžiui, e, pernai e, e, įvertino, kad e, padaugėjo e, vartojimas e, energijos gaminamos savo tikslais. Ir taip pat e, vartotojams taikios, taikomos palankybės išskyrus Estiją, Suomiją. Suomija taip pat priklauso tai grupiai. Didžiausia grupė - Vokietija, Prancūzija, Čekija ir Malta. Taikoma kita sistema susijusi su kompensavimo sistema ir konkurencinės tam tikros nuostatos egzistuoja. Sunku yra atlikti palyginimus, bet skirtingos valstybės narės e, taiko skirtingas sistemas, kaip sakė. Kitas pavyzdys Švedija ir Ispanija. Tai yra gana įdomus pavyzdys. Matome, būtų naudinga įsigilinti į Vokietijos ir Prancūzijos sistemas. Dėl energetikos e, sistema atsipirktų. Taip pat manau, kad tai galėtų būti ypatingai patrauklu vartų veiksmingesnė. Ir reikia pasižiūrėti, kaip galima užtikrinti tai e, visose valstybėse narėse, kaip galima mažiau e, sąnaudas siekti sumažinti. Ir labai energijos gamybos būdas e, E, tapo labai naudingu, netaikomos subs išmanieji skaitikliai. Jie galėtų e, būti labai svarbus, optimizuojant kaštų vaidmens. E, ir reikėtų, kad ES įsteigtų įvairių garantinių fondų gamybos ypatumus ir turėtume į tai atsižvelgti galvodami apie platesnį kontekstą. Ačiū. Much, professor, for... Labai ačiū, profesorėmis minutėmis. Turmes. Labai ačiū visiems už aukštos kokybės pranešimus. Norėčiau pakalbėti apie renovacijas. Pastatyti naują pastatą kad jis suntotų nulį energijos ar generuota energija yra gana lengva. Didelis iššūkis yra esami pastatai. Žemų technologijų, aukštų technologijų sektoriai ir pastatų sektorius. 90 procentų e, pastatų srityje dirbančių įmonių turi mažiau negu 10 žmonių dirbančioje. Tai yra logistikos ir įgūdžių nelaimė. Aš norėčiau, kad būtų pradėta dirbti šioje srityje kas nors. Pavyzdžiui, at, renovacijų paso ir e, pastatų informacinio modeliavimo ryšys. Kokia čia būtų ateitis? Man atrodo, kad mums reikia e, naujovių iš parengus dizainą trijų dimensijų pagalba. Kaip paspartinti šios procesus? Jau pradedame, įžengėme į amžių, kuomet dujos paskatų e, gilioms renovacijoms. Tos idėjos, kurias mes propaguojame jau metų metus, žmonės renovuokite savo pastatus, atgausite pinigų. Toliau finansavimą reikėtų pastatų siekti ne su e, jų savininkų, kalbam, kad 34 procentų atsinaujančios energijos e, tikslas yra veiksmingas kašto atžvilgiu puikiai supranta dabar, kad būtina dekorodizuoti savo darbą ir jie taiko įvairias priemonės. Ne vienas iš jų sakė, kad marketingo ir pardavimo srityje vis dažniau kyla klausimas. Tuomenės tokiu suvokimu, kad reikia dekarbonizuoti visose mūsų ekonomikoje įvairiausiose srityse. Ir tai reikia daryti tiek Europos lygmenių ir valstybinarių lygmenių, kurti paskatas ir galimybės tai daryti. Aš sutinku su klodu dėl pastatų. E, savo, e, e, savo krašte, tai buvo urbanizuota vietovė, kiekvienas namas turėjo naktinį boilerį. Aš manau, kad jeigu nepriversime, kad naujose namuose bus energijos gamybos. Manau, kad daugelis vartotojų netgi nežino, koks čia yra potencialas. Tai nepatenka į jų sąmonę, kad jie gali tai daryti. Galimybės yra didžiulės visą tai daryti, bet iš tikrųjų mes neskleidžiame informacijos apie tai pakankamai. Ir man kila klausimas tiesiog, kaip padėti, kad e, visi šie dalykai virs. Buvo apie tai, ar mums reikėtų nacionalinių ar europinių tikslų ir mano nuostabai tie, kurie e, daug kalba apie Europą, labai dažnai buvo pasisakę apie nacionalinėse šalise, pavyzdžiui, šalis, kurie deindustrializuojasi labai greitai, praranda darbo vietas pramonėje, bet daug darbo vietą čia apie paukščius, šia, šiame narve yra didelis e, paukštis, tai yra vyriausybiniai pastatai, valstybiniai pastatai. Klausimas yra, ar galima tikėtis, kad vyriausybės, kurios e, pamokslauja apie šias temas, bent jau savo pastatus, šiais pastatais, ar jų situacija geresnė, blogesnė ar vienoda. Taip pat e, klausimas apie pastatų inventorių. Ką klausimas paprastas? Svarankiška energijos gamyba ir vartojimą. Jūs minėjote, kad kai kuriuose šalise rezultatai labai geri, o, kito, o kitose ne. Ir dabar siūlau vieną raundą skirti atsakyti šios, jeigu bus daugiau klausimų, tai turėsime galimybę juos užduoti taip pat. Uh, Ačiū už klausimus. Jūs man konkretų klausimą uždavėte uh, dėl nacionalinių arba europinių tikslų. Kiek aš supratau, jūs šiame kontekste kalbėjote apie atsinaujinančios energijos šaltinius. 2020-iesiam, žinoma, turime europinius ir nacionalinius tikslus, kurie papildo europinius tikslus. Gaila, kad to nėra 2030-iesiems ir šito pagrindinė priežastis ta, kad e, investuotojams pritrūksta tam tikro užtikrintumo. Bet žinoma, vyksta procesas, e, kuris turi užtikrinti, kad kokie bebūtų europiniai tikslai po 2030-ųjų, kad valstybių indėlis į, į tą tikslą prisidėtų, papildytų europinį tikslą. Uh, Žinoma, tas procesas keletą metų dėl to bus sudėtingesnis, tačiau galų gale vis tiek viskas turėtų būti aiškiau. Taip, mes kalbame apie atsinaujinančius šaltinius ir e, energinį naudingumą, bet e, tai siejasi taip pat ir su šiltnami sukeliančių dujų išlakomis. E, kad energetikos politika ir klimato politika viena kitą papildytų, e, yra vienas iš svarbiausių principų. Ir klių e, europinių lygių labai didelė dalim prisideda prie bendro šių tikslų pasiekimo. Dėkui, pradėsime nuo klodo klausimo ir taip pat e, pamastydama apie tai, kas ką tik buvo pasakyta, iš tikrųjų iškastinio kūro kainos e, ganas smarkus smūgį mums yra sudavusios. E, kalbant apie pasatų energetinį naudingumą. Tiesą sakant, buvo net kilsi mintis uždrausti tuos šildymosi katilus būste, Bet e, jeigu mm, dabartinėje naujojoje teisinėje sąrangoje mm, e, reikia kažką numatyti, tai, tai turėtų būti skatinimas valstybėms narėms e, būtent numatyti tų tokių e, mazuto katilų uždraudimą pastatuose. Dabar pramonės dekarbonizavimas. Kaip tik e, dabar e, aš vadovauju e, naujai svarbiai iniciatyvai šią kryptimį ir e, stengiamės pademonstruoti, kad dekarbonizavimas ne tai, kad netrukdo pramonės plėtrai, bet ir prisideda prie jos dėl naujųjų tikslų. Visų pirma, man reikia verslo plano. Jis e, suteikia mums visiems stabilumo. Ir būtent todėl mes galvojame, kad turi būti ir Europos, ir nacionaliniai, ir regioniniai, ir vietos tikslai. E, kad visi elgtųsi konkurencingai ir e, galėtų pasilyginti vienas su kitu. Dėl to vadinamojo hitų parado valstybių palyginimo, labai svarbu vis tik, kad kiekviena šalis galėtų matyti pažangą būtent savo viduje, ne tik tai kalbant apie pastatų energetinio naudingumo ar taupaus vartojimo skaičius, bet taip pat, kad galėtų įvertinti, kaip naujoji politika naujos uh, naujos programos e, galėtų realiam gyvenime prisidėti prie šių tikslų pasiekimo. E, būtent, e, bet tuo pat metu turi, turi turėti galimybę įvertinti darbų kokybę ir vertę. Bet tuo pat metu turi, turi turėti galimybę įvertinti darbų kokybę ir vertę. Vakar man e, teko kalbėtis su atskirų miestų atstovais ir fondų atstovais ir mes kalbėjome, kuo e, turime renovuoti atsakingai ir visų pirma e, sutelkti dėmesį. Reikia daugiau įgūdžių, reikia pavyzdžiui galvoti apie mm, dizainerius ir pačius statybininkus. Mm, vakar reikia veiksmingiau dirbti vietoje, statybo aikštelėje ir komandas ir apie tai, kad reikėtų ne atskirai pavienius pastatus renovuoti, bet grupės pastatų. Ir dar vienas dalykas - palankaus poveikio plėtojant įgūdžius. Ir e, taikant e, šio laikinės metų taip, buvo e, vienai, buvo pirmiausia galvoma, kaip sumažinti energijos vartojimą šildymui. Į visus tipus pastatų e, Ispanijoje, Švedijoje, aš nežinau, ar yra skirtumų, man atrodo, kad reikėtų holistiškai žiūrėti. Pone Ernst. reikia į atsinaujinančią energetiką e, žiūrėti platesnėme kontekste. Reikia galvoti, e, kokias sėtis galima būti sustiprinti. E, mano šalyje atsiradus naujai koalicijai atsisakoma tam tikrų tikslų ir dėl, tikslus dėl atsinaujinančios energijos platesnio vartojimo. Kartais šalis pernelyg nedrasiai elgesi. Uh, Ar ES turėtų taikyti privalomus tikslus? Mes e, matėme, kad buvo tokių bandymų, bet labiausiai pažengusių ir turtingesnių šalių. Kokius reikėtų taikyti principus e, tose šalyse, kurio daug energetinio skurdo ar šiaip, kur m, mm, e, nemažai skurdžiai gyvenančių žmonių, ką reikėtų uh, ten daryti yra nemažai. Ką reikėtų daryti? Aišku, reikėtų uh, kalbėti apie finansinio planavimo etapą, apie kitus etapus, ką daryti uh, vargingesnių šalių atveju. Ačiū, ponas Turmes. Ačiū už galimybę dar kartą pakalbėti nes susitikome su Brangiono e, iš Prancūzijos atstovais. Kokia yra iš tikrųjų tikrovę. Ar Europos programos ar nacionalinės programos geriausiai gali e, pasiekti, leisti pasiekti aukštesnį įgūdžių lygį, ar pati statybų pramonė yra labai lokali, tai reiškia, kad jeigu norime pasiekti kažkokio geresnių rezultatų naujoje programoje, turime skirti pakankamai pinigų vykdyti Europos programas, bet taip pat ir padėti ir regionams kaip Ekstremadūroje ar kitose šalise, kitiems regionams, dirbti vietos lygmenių gerinant tuos įgūdžius. Ką manote apie tai? Ir antras klausimas. Yra lobistų, e, tai yra dragis ir jo pigus pinigai skatina tą spekulaciją Berlyne, Atenos ir kitose miestuose. Sunaikinti tas lobistus. Turime nustoti būti naivus. Jeigu kalbėsime apie automobilių politiką, tai yra. Mano, kad yra kvalifikuoti atsakyti šios klausimus, juos atsakyti. Nesiūlau visiems penkiems kalbėti, bet aš pats negaliu nuspręsti, kas turėtų atsakinėti į juos. Pane Eger, kalbėsiu vokiškai atsakydama ir atsakysiu į abu šios klausimus. Valstybės blokuoja tuos dalykus, kurių nori regionai ir ES. Tai nėra nauja. Ir iš mano patirties galiu pasakyti, kad Viskas, viską lemia tai, ar kažkas turi vertės tau pačiam. Mano sektorėje mes per daug kalbėjome vien tik tai apie klimato kaitą ir klimato apsaugą ir žmonės tiesiog negirdi tų dalykų. Bet jeigu pateiksi argumentų, kurių žmonės, kurios, kurių žmonės padarys įspūdį, pavyzdžiui, konkurencingumas, pavyzdžiui, Mano regione pasikeitė vyriausybė ir dabar visa energijos veiksmingumo politika yra susijusi su pramonės konkurencingumu, nes tai rūpia dabartinė mūsų vyriausybė ir mums pavyko išlaikyti beveik visas savo programas, nes radome argumentų, kurie patinka žmonėms valdžioje. Manau, kad tai yra svarbu. Na, man tai tinka, nes tokiu būdu pasiekime rezultatų kas veikia valstybės narėse, e, padarys įspūdį ir visiems, e, kurie nenori nieko daryti, pavyzdžiui, namų savininkų asociacijoms. Turime padaryti spaudimą ten, kur jiems skauda. Pavyzdžiui, vienas argumentas būtų nuosavybės vertės augimas ar kažkas panašaus. Na ir pagaliau dėl statybos pramonės. Mano regiono statybų pramonė yra visiškai lokalizuotai, netgi nėra regioninė, yra visiškai vietinė. Ir iššūkiai kylantis mūsų statybo aikštelės yra tai, kad niekas nekalba vokiškai ten. Tai yra iššūkis, bet jis nėra neišsprendžiamas. Vėlgi, Viskas priklauso nuo to, nuo to, jeigu klientai kažko reikalaus pakankamai garsiai, tai tai vyks, pavyzdžiui, e, šildymo instaliuotojai 90-ame dešimtmetyje visiškai blokavo uh, saulės kolektorių įrengimą ar panašiai, bet jeigu mobilizuosime pakankamai vartotojų, jie bus priversti tai daryti, ar jiems tai patinka ar ne. Man atrodo, kad kalbant apie statybų pramonę, reikia to paties, reikia postumę iš europinių uh, ir nacionalinių teisės aktų ir reikia taip pat įtakos iš klientų pusės. Ir ponas Vautars. Aš taip pat sutinku, kad kalbant apie įgūdžių plėtrą statybų pramonė, tai viskas, ta statybų pramonė yra labai lokali, bet Europos vaidmuo yra svarbus. Jeigu kalbėsime apie 5-6 metus, apie mm, įgūdžių plėtrą, keistis patirtimi labai svarbu. Ir dabar e, turime ne vieną Europos projektą skirtų šiai temai, yra skurta priemonių įvairiams šalims. Aišku, kad esmė yra nacionalinio lygmens, bet Europa turi vaidmenį e, taip pat e, gernant įvėti. Kalbant apie šalių problematiką, manau, kad yra tam tikra žinių spraga. Atsinaujančių šaltinių energijos kaina sumažėjo smarkiai pastaraisiais metais, tačiau atrodo ne visi apie tai dar pakankamai žino. Naudojimas turi įtakos makroekonomikai, kuria darbo vietas ir tai gerai Europos priekybos balansui. Čia reikia daugiau dėmesio skirti taip pat. Kalbant apie Europos politikos lygmenį, būtų gerai, jeigu turėtume CO2 kainą, kuri būtų reali kalbame apie veiksmingumą ir atsinaujinančius šaltinius, bet galbūt galima kalbėti ir apie didesnį komfortą, kai žmonės gyvena geresnėse pastatuose. Ir dar vienas komentaras, dar vienas yra projektas e, Olandijoje skirtas pastatų renovų statybų sektorių e, ir būtų įdomu, ką jie pasakytų į visus šios klausimus. Labai ačiū Jums už įdomius Uh, dear friends, lady... Mėly draugai, ponios ir ponai, pradėkim iš karto, nešvaistydami laiko. Tema puikiai pažįstama. Labas rytas visiems. Atsiprašau, kad nedalyvavau mūsų seminare, kuris vyko prieš keletą minučių. E, Buvau užsiemęs, reikėjo daug kur apsilankyti. Greitai. Dėl atsinaujinančių elektros šalti, energijos šaltinių prasidės e, mūsų trialogas dėl Europos valdymo. Vakar prasidėjo trialogo posėdžiai draugė su Envi komitetu. Ta sėkmingai atlikome. Taigi e, įpusėjo mūsų kova už žaliosios energijos dokumentų rinkinį. Taigi džiaugiuosi, kad jūs e, aktyviai dalyvavote e, ką tik buvusioje diskusijoje kurios pavadinimas e, buvo susijęs su atsinaujinančiais energetikos šaltiniais e, ir energijos vartojimo efektyvumu. Vakar e, kalbėjome apie direktyvos skirtos dujų vidaus rinkai peržiūrą. Na, o šiandien ir toliau kalbame apie gamtinių dujų vidaus rinkos bendrasias taisyklės. Taigi pradžiai reiktų e, pasakyti keletą techninių pastabėlių. 142 pakeitimai, netiek jau daug. E, eina kalba apie pakankamai trumpą direktyvą, tai trijų puslapių ilgio, taigi ji nėra labai sudėtinga, turime ją ant stalo, turime komisijos e, pasiūlymą e, iš dalies keisti dabartinę dujų direktyvą. Šito mes tikėjomės e, ir esame pasiruošę ją svarstyti. Taikymos rytis yra pakankamai apribota ir savo prigimtim e, tai techninė, techninio pavadžio direktyva, e, reikėtų stengtis sumažinti interpretavimo skirtumus valstybėse narėse. E, kalbant apie dujotekius, kurie ateina į ES, buvo mus neraminančių dalykų. Kaip ir vakar buvo pasakyta per klausimus, mes jau vėluojame, vėluojame bent jau devynerius metus. Kai kas iš jūsų tai minėjo. Bet e, prisiminkim, kad kartais geriau greičiau negu vėliau, bet tuo pat metu geriau vėliau negu kad niekada. Taigi mes turime būtinus pokyčius atlikti kiek galima greičiau, sprendžiant šį vieną iš svarbiausių, mano nuomonė, klausimų. Pranešimo projekte aš e, įnešiau keletą papildymų E, nariai e, plačiai prasme pritarė e, mano mintims, nes netiek daug yra pateikta pakeitimų ir aš manau, kad mes sugebėsime parengti kompromisinius pakeitimus. Neužilgo galbūt kitą savaitę aptarimo. Atsižvelgiant į tai, kad tai trumpa direktyva savo prigimtimi techninė, mes galbūt per e, savaitę parengsim kompromisinius pakeitimus, svarbu e, reguliuojant mūsų vidaus rinką. E, mano akim žiūrint, kas kelia nerimo, tai tarybos pozicija nes mums e, labai reikia tos pozicijos kovo mėnesį, kad galėtume pradėti trumpam teisėkuros e, pasiūlymui, nedaug pakeitimų, ne, ne, neplati taikymus rytis. Taigi tarybos pozicija yra gyvybiškai svarbi, e, taigi tokie yra mūsų lūkesčiai, kad pirmininkaujantį Bulgariją kovo 21 dieną. Taigi, e, dirbdamas, rengdamas kompromisinius pasiūlymus, visų pirma atsižvelgsiu visas mūsų ankstesnės diskusijas įtre komitete, e, taip pat e, komisijos konsultacijos su suinteresu komiteto narių pakeitimus. Nes būtent jūsų pakeitimai man yra labai svarbus. Tad e, labai norėčiau išgirsti, kurie iš jūs, jūsų manimų yra esmingai svarbus, e, sustiprinant ir patobulinant mano. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau pakartoti tai, ką jau esu sakęs anksčiau. Vakar beje taip pat apie tai kalbėjau. Manau, kad direktyvos peržiūra. E, per... Ačiū, pirmininkė. Tiekiami pakeitimai, žinoma, demonstruoja tai, kad mums daug dalykų kelia nerimo. E, kai kurie kolegos, tiesą sakant, ne tik, kad norėjo teikti pakeitimų, bet apskritai norėjo, kad ši direktyva nebūtų priminėjama. Daug dalykų yra nepriimtina, visa tai teikiama be jokių e, konsultacijų ar dėrybų ir neatsižvelgiant į galimas pasiekmes. Mums uh, Atrodo, kad direktyva manipuliuoja valstybėmis narėmis, e, kurios nori tam tikrų sąsajų su trečiosiamis šalimis. Direktyva e, nori nukreipti eksporto e, linijas iš kai kurių valstybių narių į trečiasią šalis, taigi kišasi į tai, kaip valstybės narės tvarkosi su savo gamtos ištekliais. Taigi iškyla labai daug problemų, įvairiausių kliūčių, kurias reikia įveikti. Tačiau ši konkreti direktyva, kalbant apie dabartinių dujotokių funkcionavimą, taip pat ir naujų galima funkcionavimą, e, įneša labai daug sumašties ir kliūčių. E, pavyzdžiui, e, dujotekis iš Graikijos į Italiją, e, kad galima būtų iš rytų į vakarus dujas transportuoti viduržymė jūros baseino regione. Bet kreipdamasis į Jūs kaip šio pranešimo autorių ir mūsų komiteto pirmininką, turiu pasakyti, kad mums reikia imtis iniciatyvos ir pradėti spausti Turkiją, kad jis sustabdytų savo veiklą e, Kipro teritoriniuose e, vandenyse ir e, platesme e, rytų viduržėmio jūros baseino regione. Turkija blokuoja e, Italijos kompanijos ENI galimybę dirbti su Kipro EOZ kompanija, o taip pat trukdo išgauti dujas regione. Yra e, buvę e, nemažai pareiškimų dėl Turkijos pažeidimų, tačiau Turkija visiškai nekreipia į tai dėmesio ir toliau daro, ką tik nori tame regione. Taigi aš nedelsint E, e, kviečiu, kad būtų sustabdyta tokia piratavimo veikla. E, nėra prasmės kalbėti apie Europos dujų rinkos stiprinimą, kuomet vyksta tokia nelegali veikla prie pat mūsų durų. Tikslinti šį klausimą. Kitas aktualus klausimas, kurį reikėtų aptarti šešėliniams pranešėms, yra ES kompetencijos ribos. Mes norėtume sustiprinti Europos komisijos, pavyzdžiui, kompetenciją tam tikromis sąlygomis. Ko mums reikia, kas svarbiausias, man atrodo, kad e, viskas yra aišku ir vakar apie tai kalbėjome ir šiandien ponas Guzekas tas rengiant e, pranešimą ponui Buzekui, mes gername e, dujų sektoriaus padėtį ir užtikriname didesnį sąsiją ir daryti e, protingai. Pone Kapel, jūs tikriausiai atviriausiai kaip lobistė elgėtės e, sąsiją ir daryti protingai E, protingai, ponia Kapel, jūs tikriausiai atviriausiai kaip lobistė elgėtės Europos parlamente. Jūs sakote, kad nereikia jokių išimčių ar išlygų mums reikia jų, kad galėtume taip pat Prancūzijos ir Vokietijos veikėjams reikia tam tikrų sąlygų. Mums reikia jų, kad politinio požiūriu laimėtume šį žaidimą. Aš esu optimistiškai nusiteikęs ir manau, kad mes turėtume uh, žaisti, galvodami apie tai, kokias. Jeigu norime atviros rinkos visiems, įskaitant mūsų kolegas iš rytų Europos, žinome, kad žmonės dažnai skundžiasi ir bulgarai ar e, Balkanų šalių atstovai Lenkai yra teisūs, kai jie skundžiasi ir mes, kaip Europos parlamento nariai, e, privalome e, užtikrinti tam tikras sąlygas Europos dujų rinkoje. Visuomet galima tą padaryti. Jūs paminėjote ją, taigi svarbu, kad jį galėtų sureaguoti. Ačiū, kad pirmininkė e, suteikėte man žodį. Man atrodo, labai jums sunku pripažinti, kad e, Austrijoje veikia viena stambi įmonė, e, kalbu apie Gazprom, mes su Gazpromu dirbame jau daugybę metų, mūsų įmonė e, jos akcijos pardavinėjamos biržoje ir viskas yra atvira ir nežaidžiame jokių žaidimų su Gazpromu ir tiek aš taip galvoju, tiek daugelis kitų žmonių. Manau, kad mes turėtume ieškoti politinio sprendimo, kad kažkaip regularizuotume tą situaciją su Rusija, kad sutvarkytume viską. Mes turime užsitikrinti, kaip galima didesnį saugumą teikimo ir geriausias kainas vartotojams. Mums reikia veikiančios dujų rinkos. Tai yra energetikos sąjungos dalis ir tai yra didžiausias mūsų tikslas ir mes turime galvoti, koks geriausias būdas e, tą pasiekti. Aš su aprimti, kalbant, ponas Paul Rubik. Galbūt jūs. Apple. Nes jeigu mes manome, kad iki šiol Austrijos keis, jeigu žvelgsime Europos žemėlapį ir dujotekius, tai sakyčiau, kad Austrija yra labiau pietuose, o ne šiaurėje. O jeigu pažiūrėsime į Baltijos šalis, į Baltijos jūrą ir visus prieštaringus ir kodėl Barbara. Daug, kad daugiau kas norėtų kalbėti, bet kaip visada pas mus yra ir komisijos atstovai. Prašom. Labai ačiū Jums už Jūsų dalyvaujant energijos rinką, dėgiant švarios energijos paketą. Labai ačiū Jums visiems. Kiekviename bus energijos sąjungos prasme jūsų darbas yra labai naudingas. Aišku, kai kartais mūsų nuomonės išsiskiria, kaip mm, puikiai jums žodis. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju Jums už galimybę pakomentuoti pakeitimus. Pirmiausia, noriu priminti, aš tų argumentų nekartosiu, nes juos išdėšiau praėjusį kartą. Norėčiau pakalbėti apie atskirus pakeitimus, kurie buvo galėstaudamas, kad nepadarytas poveikio vertinimas e, dėl šio pasiūlymo. Noriu pirmiausia pabrėžti, kad komisija nėra, mes tų taisyklių nepažeidžiame, nes šis pasiūlymas sukuria labai specifinę situaciją. Ir labai svarbu, mums e, vis tik e, peržvelgti visus pakeitimus e, ir todėl Europos komisijos pozicija yra labai svarbi mums svarstant pakeitimus šiam e, pranešimo projektui, o taip pat ir komisijos ir pakeitimams, kurie teikiami pranešimo projektui. Tai pabaigoje keletą trumpų pastabėlį norėčiau pasakyti perkelimas į nacionalinę teisę per tris mėnesius. Man atrodo, visai Europos Sąjungai yra e, ir e, taip pat e, ekonominių išskirtinių zonų dalykas yra visiškai akivaizdus, jeigu kontinente. Ir žinoma, tai yra papildoma problema, bet šiame dokumente mes neturėtume įvardinti. Mes labai aiškiai taip pat skiriame egzistuojančius projektus ir e, projektus, kurie yra rengiami. Nes visiškai aišku, kad e, ketiname tokį reglamentavimą įvesti visoje ES teritorijoje. Ir žvelgiant iš šio požiūrio taško, žinoma, toms aš e, tokį siūlymą teikiu, reikia jį toliau diskut, aptarinėti su šešėliniais panešiais ir ieškoti būdų, kaip spręsti kai kurias konkrečias problemas. Vakar turėjome galimybę padiskutuoti e, su aukšto lygio atstovu iš ENI spręsti. Taigi, mėly kolegos, e, štai ką norėčiau pasiūlyti kitai savaitai. E, ketinu pasiūsti šešėliniams pranešėjams keletą, nelabai daug kompromisinių pasiūlymų, remdamasi sustiprina ir apskaitai sakant e, patobulina mano pranešimo projekto idėjas, mintis, tai aš pradėsiu nuo to, o paskui pradėsime diskusijas, kaip galima būtų patobulinti mūsų pakeitimus. Atsiminkime taip pat, kad balsuosime dėl pranešimo sėdytai iš mūsų pusės. E, terminas yra kovo 21 ir lauksime pirmininkamčias Bulgarijos uh, bendros pozicijos e, taryboje pristatymo ir tada galėtume pradėti jau trialogą galbūt balandžio pradžioje. Tai eina kalba apie klausimą užduodamą raštu, e, kuris būtų užduodamas draugė. Yes E, mes šiandien pirmą kartą sistemiškai kalbame apie elementus, reikalavimus e, paskirti įdomių technologijoms, taip pat kalbame apie blokų grandinės. Ir e, kitur vyriausybės bankai rinkos guliavimo požiūrį šį techniškai sudėtingą klausimą ir taip pat galvojame apie technologijas taip, ir mums reikia aiškumo technologinės detalės labai svarbios yra praktinių požiūrį, apie tai kalbėsime per įvairius seminarus, daugiau apie tai nekalbėsiu. Ir e, reikia ieškoti, pavyzdžiui, debesies kompiuterijos pagrindų. E, atsiradant centralizuoti duomenys, bet decentralizuota kompiuterinė įranga ir dabar, plėtojantis šioms technologijomis, galima decentralizuoti duomenys ir decentralizuoti kompiuterinę įrangą. Uh, ir pasakyti, kad paskirstyta duomenų technologija, e, įvairios technologijos pasižymi panašiai elementas, o mes turime siekti užtikrinti, kad ne viskas bus tik bloko grandinė ir nekalbėsime tik tai apie bitkoinus. Tai svarbu fintech energetikos e, e, sektoriuose, sveikatos apsaugos sektoriuje, taikimo grandinės valdymo ar net švietimo sektoriuje. Tai mokesčių vengimo atvejus. Ir tos sistemos gali būti kur kas pigesnės, veiksmingesnės ir galima, e, pavyzdžiui, energetikos sektorija E, kriptografiniai parašai gali būti taikomi. Ir kiti elementai gali atsirasti, kurie leistų finansuoti naujoves Europos Sąjungoje e, bet reikia tam tikro masto tarpusavio saveikumo ir standartizavimo. Tuos klausimus reikia spręsti. EFSI E, tai yra Junkerio e, aiškių sistemų ir nereikėtų pačios technologijos reglamentuoti, bet naudojimas sektoriuose reikia technologinio ir verslo modelio neutralumo. Tie principai yra patys svarbiausi mano tekste. Taip pat noriu pasakyti, kad e, dirbame su Connect ir Digit generaliniais direktoratais, komisijoje dirbame daug su mano komanda ir kitais iš universiteto Europos, JAV, mm, gavau daug informacijų, jis ambicingas ir jis e, gali Europą išvesti į lyderės skaitmenį ekonomikoje kaip 10-20-metyje, kad buvo JAV. Taigi gal mes galėsime iš tikrųjų būti lyderiai. Reporter, Labai ačiū mūsų pranešėjai. Evai, dabar šiandien pranešėjai Evai Kailį už jos dirbamą darbą rengiant rezoliucijos projektą ir už seminarų surengimą pastarasis vyko šyrit. Ir svarbu išklausyti įvairių ekspertų, nes kalbame apie visiškai naują technologiją ir mums svarbu suprasti, ką ji reiškia. Interneto išradimu tai viską gali pakeisti, bet kiti sako, kad yra per daug e, perdedama ši technologija ir daug lūkesčių yra ir svarbu aptarti šią, šį klausimą mums ir, ir parlamento požiūris turėtų būti neutralus technologinių požiūrių. Projekte e, skatinama naujos technologijos ir aš, aš tam pritariu. Turime aptarti, kaip Europa padaryti Europą draugišką naujovėms, bet tuo pat metu turim visada šiam komitetui labai svarbu yra sukurti tokią reguliuojamą aplinką Europoje, kuris tam tikros gairės valstybėms narėms būtų tinkamas sprendimas, kaip esame padarę ir su dalymos ekonomika, kaip pripažįstami skaitiniai parašai, ar jie yra pripažįstami E, valstybių narių teisės aktuose arba kriptografiniai parašai. parašai. Taigi, labiausiai pažįstamas taikomojas rytis, taip pat bitkoinas. Ir dėl to atrodo, kad kartais blokų te grandinių technologijos ir parengė kelis tyrimus apie galimą praktinį e, blokų grandinių technologijos pritaikymą transportą, komunikacijose, sveikatos priežiūrį klausimą, kad skatinti investicijas ir naujoves. Ir galvoti apie tai, koks turi būti ir pritariu daugumai pateiktų pasiūlymų. Tai yra sudėtinga tema ir čia tokios, čia minimas sveikatos priežiūros įrašai, žemės registrai taip, galbūt galima būtų išplėsti tai ir mokestinius registrus apsaugos reglamentą. Mano frakcija atrodo, kad viskas nėra taip paprasta. Būtų įdomu sužinoti, ar yra teisininkų nuomonė apie tai, nes e, vertė yra ir tame kryžiuke, kurį žmonės užrašo ant popieriuko. Bet aš manau, be to, kad komisija net